I think that we can uh, start and uh, scusate se passo subito all'italiano. Pradėkime darbą, kalbėsiu italų kalba. atitikinėse klausimus komisija, gal tai bus lengviau išvengti nesusipratimo arba netinkamo supratimo. Dėkoju komisijai už tai, kad leido įtraukti šį klausimą mūsų darbo atvarkę, iš, šios, iš, iš šio posėdžio darbo atvarkę. Kelios politinės frakcijos prašė įtraukti šį klausimą ir jis yra tikrai susijęs su dabartiniu skandalu ES lygiu ir taip pat viso pasaulio lygiu. Komisija ketina priimti naują faktinio varuojant mašiną išmetamų teršalų kiekio e, procedūrą. Kol kas 19 gegužės buvo patvirtinta e, priemonė reglamentavimo procedūros sutikrinimu, o antra priemonė yra dar tik rengiama ir yra nemažai komitologijos sričių, kurios e, apima tuos dalykus. Čia parlamentas nėra įtrauktas į tą veiklą. Ir aš norėčiau iš karto šį klausimą pateikti komisijai. Kokia yra dabartinė padėtis? ką konkrečiai komisija daro, kad mes galėtume išvengti e, tokių situacijų, kai paprastas procedūrinis pakeitimas de facto galėtų leisti įvesti antrąjį etapą. Ir tuomet jau parlamentas galėtų būti įtrauktas, tinkamai įtrauktas į visą e, procedūrą. Dėl tos priežasties aš klausiu komisijos informuoti mūsų komitetą prieš komitologijos procedūrą. Mes norėtume, kad parlamentas visuomet turėtų galimybę paprieštarauti vienam ar kitam žingsniui, tuomet, kai yra jau primami sprendimai. Pirmiausia, suteiksiu žodį komisijai, kad jinai pateikti informaciją apie dabartinę padėtį, naujausią informaciją taip pat papasakos apie procedūras, kurias ketina įgyvendinti. Ir tuomet galėsime padiskutuoti šiame komitete. Pasižiūrėsime, ar kyla kokių nors konkrečių problemų. Komisija, prašau. Ačiū pirmininkė. Kaip jau sakėte, pagal e, Euro 6 reglamentą yra naujos e, nuostatus ir ten yra nustatytas e, emisijų lygis ir matavimo procedūra tų emisijų. Ir tai yra daroma naudojant iš anksto nustatytą testavimo ciklą. Nuo 2011 metų mes dirbame, stengdamiesi pagerinti testavimo sąlygas ir papildyti laboratorinį testą e, su tokiu testu, kuris leistų išmatuoti faktinį vairuojant išmetamų teršalų kiekį. Gegužės mėnesį mes e, naudojame reglamentavimo procedūrą su tikrinimu. Ir tai yra priemonė, kuri, kuri vadinama nešiojamu nešiojamomis emisijų matavimo sistemomis ir tada jau galėsime pereiti prie antro etapo. Tai yra įvesti tam tikras ribas, kurios būtų taikomos atliekant testavimą, kiek yra faktiškai išmetama teršalų vairuojant ir tai bus iš dalies pakeista, ta, pakeistas tas pirminis reglamentas. Nes anksčiau atliekant testavimą būdavo tam tikrų netitikimų. Atliekant tekstą ir netitikimas tarp to, kiek realiai faktiškai yra išmetama teršalų vairavimo metu kelyje. Kaip žinote, teisės aktų leidėjai nusprendė patvirtinti tuos testus ir nustatyti ribas, esant normalioms sąlygoms, įvairūs modalumai turėtų būti nustatyti komitologijos procedūros metu. Ir šiuo metu mes rengiame rengiame e, tam tikrus planus 6 spalio buvo pirmas susitikimas su valstybėmis narėmis, buvo aptartas parengiamasis darbas, ketiname surenkti antrą posėdį iki spalio pabaigos. Ir tuomet pateiksime komisijos pasiūlymą. 28 spalio kol kas yra numatyta data to pasiūlymo pateikimo. Mes norime užtikrinti skaidrumą, dirbant su parlamentu, dėl to mes čia ir esame šiandien. Ir mes laikysimės tarp institucinio susitarimo. Laikysimės tos struktūros, dėl kurios yra nuspręsta e, teisės aktų leidėjimų, e, priemant e, Euro 5-6 reglamentą. Mes taip pat norime išgirsti valstybių narių reakcijas, kokia jų nuomonė. Ir 16 spalio mes vėl sustiksime su valstybių narių atstovais ir to posėdžio pagrindu komisija parengs pasiūlymą. Jis bus atsiųstas jums, tuo pat metu jis bus išsiųstas valstybėms narėms. Tuomet, kai komisija jau turės aiškę poziciją. Dar noriu kolegai perduoti žodį. Jeigu leisite, pirmininkė, keletą žodžių apie procedūrą, kurios bus laikomasi šiuo atveju. Kaip jūs prisimenate, faktinio varuojant išmetamų taršalų kiekio testo pasiūlymas buvo keturiuose paketuose. Pirmiausia buvo reglamentas pasiūlytas, dėl jo balsavo komitetas, kurį sudarė valstybės narės, buvo balsuota gegužės mėnesį. Po to balsavimo parlamentas gavo teisės akto pasiūlymą po to komiteto posėdžio, įtraukiant ir balsavimo rezultatus ir e, apibendrinimą diskusijų vykusių to posėdžio metu. Tai buvo pateikta Europos parlamento tikrinimui iki 23 spalio ir pagal komitologijos reglamentą parlamentas gali įvertinti teisės aktus ir pasižiūrėti, ar komisija laikosi, laikėsi savo įgaliojimų ir įgyvendimo įgaliojimų ir įsipareigojimų. Kaip kolega nurodė, mes nustatysime emisijų ribas. Tikslas yra 28 spalio balsuoti komitete ir pasiūlymo tikslas bus įkeltas į komitologijos registrą, kai tik jis bus paruoštas komisijos tarnybose ir jis bus išsiųstas tuo pat metu valstybėms narėms ir parlamentui. Kaip parlamentas nubalsuos, tikiuosi, tai vyks 28 spalio, tuomet parlamentas gaus diskusijų santrauką ir balsavimo rezultatus. Taip pat tekstas bus pateiktas parlamento tikrinimo procedūrai. Įvert, bus siekiama įvertinti, kiek komisija laikosi savo įgyvenimo įgaliojimų. Aš dar noriu papildyti diskusijos dėl įvadinių datų ir atitikties reikalavimų. E, tai bus aptarta su valstybės narimis ir kol kas konkrečių datų dar nėra numatyta. Komisija norėjo įvesti naują procedūrą, kiek galima greičiau. Ir atsižvelgiant į nesenus įvykius, mes nedelsdami norime įvesti tas priemonės ir reikalavimus. Norime nustatyti tinkamą pusiausvyrą tarp techninio įgyvendinamumo ir būtinybės nustatyti aiškę trajektoriją, kad būtų atitiktis reglamentuojamų ribinių verčių ir taip pat parengti susijusias sąlygas. Ko mes siekiame, mes dar nesame iki galo parengę pasiūlymo. Kai jis bus parengtas, mes iš karto jį pateiksime jums ir valstybėms narėms. Grazie, eh, comincio subito mister. Dėkuoju. Ponas Gruotė, prašau. Dėkuoju šią galimybę šiandien pakalbėti apie tai, kaip šitas testas turėtų atrodyti realiomis vairavimo sąlygomis. Tuo labiau, kad mes turime apsispręsti dėl komitologijos, pritardami jai ar ne. Spalio 28 dieną reikės priimti galutinį sprendimą. Aš norėčiau vis dėlto paklausti, tuo labiau, kad tai domina mus visus parlamente, apie dabartinės testavimo procedūras. Jos visiškai nepanašios į tą situaciją, kuri susidaro gatvėje vairuojant automobilius. Visiškai e, degalų suvartojimas ir teršalų išmetimas visiškai netitinka Euro 5 normų. Nuo 2011 metų vyksta tie e, matavimai maždaug mm, nustatytų greičių, tačiau visi puikiai suprantame, kaip yra testuojama. Kolega Delbrandi, Delbrandi praėjusią plenarnę sesiją sakė, kad buvo pateikta įvairiausių pasiūlymų ir mes turėtume gerai pagalvoti, kaip E, yra vertinami tie atitikties faktoriai. Pavyzdžiui, sunkvežimių atveju yra vertinami tie atitikties faktoriai pagal e, kilovatvalandę. O dabar šiuo atveju reikėtų bent jau įsivaizduoti, kaip pasiekiamos tos vertės, kurios gali būti lyginamos su atitikties tam tikrais kriterijais arba uh, parametrais. Ir dabar iškilus tam skandalui dėl išmetamųjų dujų kiekio reikia atsakyti būtent į šitos klausimus ir pirmiausia norėtume žinoti, ką jūs darysite, kad toks, tos vertės, kurios yra gaunamos tikrinant automobilį gatvėje arba e, trasoje, atitiktų tas vertės, kurios yra nurodytos katalogė. Taigi mes susidurime su didžiuliu konfliktu, siekiant įvairiausių tikslų. Mes turime klimato kaitos tikslus, taip pat mes turime e, galimybę e, naudotis, eksploatuoti elektrinius automobilius, tačiau kita vertus mes turime e, matuoti ir išmetamų kietųjų dalelių kiekį. O realios ribinės vertės tų kietųjų detalių, kurias mes įkvėpėme kiekvieną dieną bet kuriame mieste, Bruselėje, Stokholme arba kitur, yra daug didesnės koncentracijos negu yra leidžiama. Taigi, kaip mes pasieksime tų išsikeltų tikslų? Sunkvežimių srityje mes esame apsisprendę labiau saugoti aplinką, tačiau dabar vis dėlto mes turime uh, uh, čia nu, azoto e, oksidų problema ir taip toliau. Taigi norėčiau žinoti, kaip šitas atitikties faktorius yra sudaromas, kaip jis nustatomas e, tam tikromis e, E, sąlygomis, vienu atveju ekstremaliomis sąlygomis vairuojant ir taip pat e, idealiomis sąlygomis. Dar kartą norėčiau padėkoti už tai, kad atvykote e, padiskutuoti su mumis ir aš manau, kad šita diskusija yra labai svarbi ir visuomenė. Ačiū, Debrandai. Man patinka eksperimentai ir man patinka susitikinėti su rinkėjais. Šį savaitgalį mano devinių metų sūnus šventė gimtadienį. Tai reiškia, aš jau galiu džiaugtis, kad aš susipažinau su savo dešimtmečiais rinkėjais ateityje. Iš tikrųjų, kaip reikėtų nustatyti tos taršalus konkrečiame gyvenime. Taryboje po penkių minučių diskusijų tiesiog buvo pasiūlytas planas, taigi važiuoti, važiuoti e, e, e, automobiliu, tiesiog e, įjungti tam tikrą prietaisą ir tiesiog nustatyti emisijas, taršalus. Tai tiesiog buvo išmintingas sprendimas. O kai aš skaitau dokumentus ir matau, kas yra siūloma, tai matau, kad 2011 metų lapkričio mėnesį komisija pradėjo labai išsamei domėtis šiuo klausimu, būtų kaip išmatuoti automobilių išmetalų, terš, išmetamų teršalų kiekį realiomis vairavimo sąlygomis. Dabar praėjo penkeri metai beveik ir matau, kad e, šitas automobilis turi būti e, matuojamas tam tikroje trasoje ir taip pat, kad reikalingas tam tikras prietaisas, kuris išmatuos taršalų kiekį konkrečiamis sąlygomis. Iš tikrųjų, tai yra įspūdingas, inovatyvus sprendimas. O po to dar praėjo septyni mėnesiai prieš iki tol, kol tas testas buvo pradėtas taikyti. Kadangi tai yra tokie e, tiesiog e, e ypatingi mokslai, tai ko gero reikės dar vienerių metų, kol visą tai pradės veikti. Gal jūs galite man paaiškinti, kodėl e, spaudžiant e, ir pramonės atstovams ir valstybėms nariams vis dėlto negalima pasiūlyti paprasto aiškaus sprendimo. Be to man susidaro įspūdis, kad vyksta visiškai du skirtingi sprendimų prieimo procesai. Vienas dalykas yra užtikrinant skaidrumą, viešumą, demokratinę atskaitomybę, įtraukiant komisiją, parlamentą, tarybą, nustatomi emisijų limitai. Tai yra ES teisėkoros procedūro viena dalis. Kitas dalykas yra e, uždaras, nedemokratinis procesas siekiant apeiti tuos demokratinius procesus, būtent dirbant techninėme komitete. Praėjusią savaitę mes su Biankovska, komisare Biankovska, diskutavome ir tuo pačiu metu techninis komitetas buvo susirinkęs Bruselėje. Aš esu labai gerai informuotas, kad komisija kažką yra pateikusi kaip 2017 metais užtikrinti 1,6 atitikties 16 e, e, faktorių, o po to 17, 17 faktorių. I mean, of course, it's a matter of words. You can call it an, a non. O 1,17 e, faktorių iki nuo 19 metų. Taigi praėjusią savaitę komisija sakė vieną, o techninėme komitete buvo aptariamas visiškai kitas pasiūlymas. Todėl norėčiau sužinoti, kaip šitos pasiūlymus gauti parlamentui, kodėl jie mums nepreimdami, kadangi iš tikrųjų teigiami du dalykai. Esą nėra jokio pasiūlymo, o pasiūlymas pasirodo yra. Taigi, kadangi nėra skaidrumo sprendžiant šitą problemą iš esmės. Ar jūs nemanote, kad reikėtų keisti jūsų skaidrumo politikos? Šiuo metu investuotojams rūpi tie 600 milijardų svarų, kadangi visa pramonė e, yra sunerimusi dėl nepakankamo skaidrumo. O jūs teigiate, kad reikalingas e, visiškas e, skaidrumas, jūs pateikėte tik tai tam tikras santrupas, o man reikalinga visapusiškas skaidrumas, jo reikia ir valstybėms narėms. Ar jūs nemanote, kad šios krizės akivaizdoje, kai mes kalbame apie 500 milijonų gyventojų Europoje, turime atsakyti, ką mes siūlome valstybių vardu ir jų įgalioti. Tiesiog kai kas reikalauja to atitikties koficiento, kuris būtų trijų lygio. Taigi informuokite mus. Norėčiau paklausyti dar kartą, ar komisija žinojo, kas įvyko anksčiau, Praėjusią savaitę mes kalbėdami su komisare Bienkovska teigi, kad jinai nežinojo nieko apie šios pasiūlymus. Nors e, buvo parengtas 2011 metų bendrųjų reikalų ataskaita. Tiesiog e, keista, kad tokie dalykai atsitinka. Galbūt komisija galėtų paprašyti iš valstybių narių informacijos tos, kurios turi įgyvendinti priimtas teisinės nuostatas, kad būtų testavimas atliekamas realiomis vairavimo sąlygomis. Kodėl komisija to nepareikalavo iš valstybių narių? Much, Mr. Eichhout. Ekaut. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau Debrandį minti ir pakalbėti apie skaidrumą. Man atrodo, komisija tiesiog elgėsi kaip įprastai. Tarsi nieko nebūtų nutikę, tarsi piliečiai nenorėtų žinoti, kas vyksta, ką ketina ES nuveikti ir kaip E, elgėsi šioje situacijoje kiekviena valstybė narė. Todėl komisija negali sakyti, kad nėra oficialos pasiūlymo. Tiesiog mes turime būti sąžiningi mūsų piliečių atžvilgių, kadangi šitas klausimas kyla jau keletą metų ir piliečiams reikia suteikti aiškumo, skaidrumo ir pateikus pasiūlymą reikia sulaukti valstybių narių reakcijos. Tai reikia padaryti šiuo metu, kadangi mes puikiai žinome, kad komisija yra parengusi ir pateikusi pasiūlymą. Ir valstybės narės turėtų iki penktadienio būti paklaustos dėl šito pasiūlymo įvertinimo kadangi koeficientas 1,6 turi būti priimtas arba uh, atmestas. Žinoma, oficialus pasiūlymas dar nėra pateiktas, tačiau aš grįžęs į savo rinkiminę apygardą, negaliu pasakyti, kad Europa mus apgaudinėja, įsisukinėja, pateikinėja įslaptintus pasiūlymus ir nesako piliečiams visiškai nieko, ką ketina pasiūlyti. Ir jūs kalbėjote apie tarp institucijų susitarimą, o visa tai reiškia, kad mes kaip ir komiteto nariai, visas parlamentas turime gauti visus pasiūlymus dėl tam tikrų įgyvenimo priemonių pasiūlymų, netgi projektų. Taigi tai reikia užtikrinti ir paskelbti balsavimo rezultatus, kad būtų galima susigaudyti, kokios nuostatos laikosi konkrečia, konkreti valstybė narė. Mums tai yra reikalinga, būtina ir mes nesutiksime su formaliais e, e, e, atsakymais, kad kol kas nėra pateiktas oficialus pasiūlymas. Tiesiog valstybės narės turi žinoti, kas yra aptariama, kas yra siūloma ir turi teisę reaguoti. Antra. Vienas šeši koficijantas iš šio koeficiento galiu spręsti, kad jūs 80 mg tą maksimalę ribą padidinat. Reiškia, galim, galima peržengti šitą ribą negu ta, kuri yra nustatyta reglamentu. 5 straipsnio pirmoje dalyje yra sakoma, kad automobilio teršalų kiekis turi atitikti šio reglamento nuostatas, o ten yra nurodyta 80 mg. O dabar jūs 80 keičiate į 126 ar 128 koeficientą. Taigi, priimdami įgyvenimąją priemonę, jūs keičiate reglamento esminę nuostatą. Aš nežinau, ar taip teisiškai galima daryti, kadangi jūs priėmėte reglamentą, kuriame buvo nurodyta 80 mg. Žinoma, reikia išsiaiškinti, ar jūs galite pakeisti esminį reglamento punktą įgyvenimo priemonių pagalba. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į tyrimus kurie buvo atlikti prieš vienerius metus, įrodančius, kad yra tam tikrų automobilių gamintojų, kurie atitinka šiuos standartus. Mes žinome, kad kai, kurios, kai kurie automobilių gamintojai pasirenka kitokias technologijas, priklausomai nuo to, ar automobilis bus siunčiamas į JAV rinką ar ES rinką ir yra pakankamai daug tokių technologijų, kurios leidžia pasiekti Europos standartus arba netgi laikytis JAV standartų, kurie yra daug griežtesni. Taigi tai, ką mes šiandien čia aptarėme, yra tiesiog komisijos siekis nustatyti lankstesnius tikslus, ribinės vertes, didesnės negu tos, kurios yra užfiksuotos e, reglamente. Dar kartą noriu pabrėžti, kad yra tokių gamintojų, kurie gali laikytis tų kriterijų ir techniškai tai yra visiškai įgyvenimas dalykas. Komisija tiesiog turėtų imtis kokios veiksmų, kad galėtų atgauti mūsų piliečių pasitikėjimą. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter. <clears throat> Ačiū pirmininkė. Klausydamėsi šių minčių ir dirbdami pakankamai ilgą laiką parlamente, klausome patys savęs, apie ką mes čia kalbame. Visi žinome, kad tai yra įmanoma. Aš taip pat kalbėjausi apie tai kaip ir kolegos su savo vaikais, kurie yra jaunesni nei kolegų ir labai greitai galima tuos testus atlikti, pasitelkus atitinkamą įrangą faktinėmis sąlygomis ir Niderlanduose mes jau su valstybės sekretoriumi Ertogu kalbėjome apie būtinybę, kuo greičiau tas naujas taisyklės e, įdėkti, pradėti taikyti, nes čia mes turime galvoti apie visuomenės sveikatą. Tačiau pamirštame Pavyzdžiui, kitą sritį, kurioje labai daug azoto oksidų išmetama į aplinką, tai yra žemdirbis, kurio augina e, pavyzdžiui, keulės arba galvijus ir jų ūkiuose taip pat yra matuojami taršalai ir jeigu jų yra per daug, jeigu normos viršymus, tai gauna baudą. Taigi mes turime dabar paprasčiausiai nuspręsti, kaip valstybės narise turi būti suvienodinami techninės apžiūros standartai ir reikalavimai ir atitinkamai europinių lygių veikianti tarnyba turi tuo pasirūpinti, o mes dabar tik tai e, kaltiname komisiją, kad ji veikia nepakankamai e, veiksmingai. Manau, kad reikia nuo diskusijų pereiti prie darbų ir kuo greičiau gyvendinti ir dėja taisyklės. Pirmiausiai, ačiū pirmininkė, noriu padėkoti komisijai už suteiktą informaciją, tačiau noriu su visą pagarbą pasakyti, kad jūsų pateikta informacija tikrai nėra visapusiškai. Jūs teigiate, kad atitikties koficijantas dar turėtų būti galtinai nustatytas per tam tikrą laiką. Tačiau mes norėtume, kad tai būtų padaryta kuo greičiau, kad būtų nustatyti aiškus terminai. Taigi, kodėl jums, pavyzdžiui, nebūti visiškai skaidriems ir nepapasakoti mums apie tai, ką jūs iš tiesų ketinate pasiūlyti. Pirmame priedė yra pateikta tam tikra skaičiavimo metodika, tačiau mums reikia aiškių patikinimų, kad jūs svarstysite pačias žemiausias ribinės vertės taršos. Ir jeigu būtų nustatytas, tai tiksliau norim išgirsti jūsų patikinimą, kad 1,4 e, atitikties koficijantas nebus svarstamas, nes nėra jokių įrodymų juodų ant balto, kad jis yra reikalingas. Taip pat mes norėtume išgirsti komisijos patikinimą dėl to, kad komisija e, nesvarstys atitikties koficijento, kuris yra aiškiai nustatytas 7 metų reglamente, tai yra 80 mg vienam kilometrui. CO2 mes čia kalbame apie 2007 metų reglamentą, kuri buvo patvirtinta prieš, anksčiau nei prieš 8 metus. Taip pat, kalbant apie tvarkaraštį, komisija jį šiandien minėjo, parlamentas ragina kuo greičiau RDE testavimo, tai yra faktinio vairuotojų vairuojant išmetamų taršų kiekio testavimo patvirtinimo kuo greičiau. Mes tikimės, kad kaip ir buvo sutarta iki 2016 Liepos mėnesio bus šis klausimas išspręstas ir kad komisija laikysis prisimtų pažadų. Paskutinis klausimas susijęs su priežiūros kontrolės institucijomis. Per e, pirmąjį posėdį po Volkswagen skandalo apie tai kalbėjome. Taip, komisija atsakinga už rengiamus reglamentus, tačiau neatsakinga už jų įgyvendinimą, nes veikia nacionalinės rinkos priežiūros institucijos, kurioms tenka atinkama atsakomybė tikrinti e, automobilius keliuose, tačiau Abiems institucijoms trūksta tiek pajėgumų, tiek ekspertinių žinių, ką komisija mano apie galimybę įsteigti ES mastu priežiūros instituciją, kuri kontroliuotų šios aspektus. Ačiū. Ivo Belėt dabar kalbės. Ačiū pirmininkė. Jau daug kas buvo pasakyta, neketinu kolegų minčių kartoti. Koks šis klausimas yra iš tiesų labai svarbus, pritariu ponios daliai ir ponios Šrajer mintims dėl būtinybės įsteigti nepriklausomą priežos tarnybą, kuri atliktų bandymus realiomis sąlygomis, nes netgi nustačius minimalų atitikties koficijantą, tie bandymai nebūtų visiškai beprasmiški, jeigu jų nevykdytų nepriklausomą instituciją, reikia steigti naują agentūrą, ne, jos nereikia, Europos Sąjungoje egzistuoja tinkamos priemonės, šis darbo galėtų imtis arba egzistuojančios agentūros arba atskiros komisijos tarnybos, tačiau reikia patvirtinti. Europinių lygių veikiančią priežiūros tarnybą, kuri kontroliuotų nacionalinių e, kontrolės ir priežiūros tarnybų veiklą. Komisija jos narė Benkovska Praėjusią savaitę plenarime posėdė neatmetė tokios galimybės, jos ir nepatvirtino, tačiau jos neatmetė, taigi norėčiau iš komisijos atstovų dabar išgirsti, kad kai mes kalbame apie bandymų e, natūromis sąlygomis e, vykdymus, e, kad šios galėtų būti atsakinga nepriklausoma institucija ir tikrai norėčiau išgirsti iš komisijos pusės tam tikrą pažadą, kad ketina imtis veiksmų ir siūlyti tokią instituciją kaip bendro paketo sudėdamąją dalį įsteigti. Ačiū dabar steiksiu žodį komisijos atstovams, kad ne, dar pirmininkas sako atsiprašau, ponė ir dar noriu užduoti klausimą. Ačiū pirmininkė. Na, jūs manęs paprasčiausiai nepastebėjote turbūt norėjau paklausti komisijos atstovų. Ir tą jau kartuojame plenarėme posėdėje daugelis kolegų minėjo, kad tuo metu, kai jungtinis tyrimų centras surinko įrodymus apie tai, kad e, taršos lygis apskaičiuojamas skirtingas skirtingomis sąlygomis. Ir tie įrodymai buvo patvirtinti komisijos e, pateiktoje prezentacijoje apie tai, kad yra papildoma įranga montuojama automobiliuose, kuri pakeistų taršos duomenis Tai kodėl komisija iš karto nesėmė veiksmų, kai gavo atitinkamą informaciją. Turint omenyje, kad mes bandome būti čia kaip švyturys visai Europos Sąjungai, kurdami bendrą rinką. Mes turime nepamiršti, kad čia kalba eina apie sąžingą konkurenciją automobilių gamintojų ir atrodo, kad vieni automobilių gamintojai bandė susikurti savo palankesnės sąlygas palyginti su kitais ir kad kitos institucijos netgi jiems padėjo tą padaryti. Tai reiškia, kad nebuvo užtikrinta sąžininga konkurencija bendroje rinkoje. Taigi, kalbant apie interesų konfliktą, kuris e, noromis nenoromis atsiranda tarp e, atskirų techninės apžiūros, techninę apžiūrą vykdančių institucijų ir tarnybą. Tarnybų taigi nemažai tokių nu, techninės apžiūros e, sertifikatų yra išduodama Liuksemburge, pavyzdžiui, man tai krito į akis, užkliuvo tas faktas ir kaip komisija įvertintų. Ačiū. Labai ačiū, aš manau, kad dabar galime suteikti žodį komisijai, jos atstovams, kad e, išgirstume iš jų lūpų kai kurios atsakymus. Prašau. Ačiū, pabandysiu atsakyti. turint galvoj nesenus įvykius, mes keliomis kritimis dirbame. Pirmiausia, reikia nustatyti faktus, priežastis, koordinuoti visus tyrimus atliekamus valstybėse narise, jų e, atitinkamose institucijose ir imtis įvairių korekcinių veiksmų. Mes ketiname surenkti posėdį su valstybių narių institucijomis. Tai bus 15 spalio kad jau galėtumėm gauti tam tikrų žinių, konkrečių žinių apie atliktus tyrimus valstybėse narėse, kad galėtume koordinuoti tą veiklą, keistis informaciją ir imtis korekcinių veiksmų. Tai pirma kryptis darbų. Antra, mes jau pradėjome darbą dėl faktinio varuojant išmetamų teršalų kiekio testo. Ir trečias, trečia darbų kryptis Mes e, svarstome įvairias e, tipų patvirtinimo galimybės rinkoje. Tai aš norėjau paminėti, nes yra trys elementai mūsų e, darbe. Atsakysiu į klausimą, kuris buvo iškeltas. Mes neturime jokių žinių, kad mašinų gamintojai Europoje naudotųsi e, klaidinančiais ar apgaulingais prietaisais. Jie yra draudžiami Europos e, Sąjungos teisės aktorėse ir mes neturėjome jokios informacijos apie Volkswageno atvejį, Iš e, JAV aplinkosaugos agentūros mes gavome tą informaciją. Mes susisiekėme su kolegomis Amerikoje, kai sužinojome iš jų apie tuos faktus. Jungtinis mokslinių tyrimų centras e, atliko tyrimus. Tokie prietaisai kurie e, modifikuoja testų duomenis, mm, jie buvo naudojami ir, kaip aš jau minėjau, mūsų reglamentai draudžia tokių prietaisų naudojimą. Ir valstybėms trims tenka e, prievolį gyvendinti tokius reglamentus. Nuo 2007 metų Mes jau pradėjome darbus dėl faktinio varant išmetamų teršalų kiekio testo. Sakoma, kad visiškai lengva išmatuoti emisijų kiekį vairuojant automobilį kelyje, bet tai nėra taip paprasta, čia reikia pakartotinis testus atlikti, palyginti tos tekstus, mes norime taip parengti testavimo procedūrą, kuri būtų patikima ir uh, ir rimta. Ir čia yra dvi galimybės, kalbant apie testus. Mes norime išbandyti tas dvi galimybės. Ir mūsų jungtinio mokslinio tyrimų centro ekspertai dirba prie šių klausimų. Ir jie priejo prie, prie išvados, kad faktinio varant išmetamų teršalų kiekio testas yra geresnis negu tas, kuris taikomas nešiojant emisijų nešiojamas emisijų matavimo sistemas mes nubalsavome e, techninėme komitete skirtam motoriniams transporto priemonėms ir tikrai nebuvo prarasto jokio laiko, buvo viskas nedelsiant daroma. Toliau. Ką šiuo metu svarstome, kokie darbai vyksta? Aš noriu pasakyti, kad kol kas tai nėra pasiūlymas, yra dokumentai skirti diskusijoms. Mes norime surenkti diskusijas, kad galėtumėm gauti atgalinę grįžtamąją informaciją. Kol kas dar nėra komisijos parengto pasiūlymo, bet, nes mes turime surinkti informaciją. Mes numatome e, du etapus. Pirmas Tai yra nustatyti greitį, kuris bus matavimu, matuojant, vairuojant taršalus ir tas greitis yra 160 km per valandą ir nuo 2017 metų jis jau bus pradėtas taikyti oficialiai. Stebėsena jau jis bus nuo 16 metų pradėtas taikyti, bet formaliai oficialiai nuo 17 metų bus pradėtas. Ir norėdami atspindėti tai, kas buvo apsvarstyta komunikate automobiliai 2020. Reikia taip pat leisti tam, tikrus, tam tikras statistinės paklaidas, numatyti tokias paklaidas. Ir visiškai gyvendinimo mes pamatome po dviejų metų. Atitikties veiksnys, conformity factor. Čia turime atsižvelgti į tam tikrus neiškumus E, tos patirties, kurio, kurią įgyjame taikydami nešiojamas emisijų matavimo sistemas, PEMS. Dar vienas klausimas. Dėl numatytų datų, kada bus patvirtinti tie teisės aktai. Mes ketiname pateikti pasiūlymą 28 spalio. Norime veikti skubiai, sparčiai Tai to mūsų ir prašoma veikti skubiai. Kaip jau minėjom, turime tas tris darbų kryptis - nustatyti faktus, koordinuoti tyrimus tarp valstybių narių, imtis e, korekcinių veiksmų nedelsiant ir pradėti faktinio vojant išmetamų teršalų kiekio testą. Turime sustiprinti savo sistemą tiek tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros pastarieji įvykiai mus verčia permasyti, ar tai, ką mes esame dabar numatę, ar to pakanka, ar reikia imtis platesnių priemonių. Mes dar neparengėme savo galutinės pozicijos, svarstome kelias galimybės ir mes bandome viską įvertinti, atšvelgdami į pastrosius įvykius, į Volkswagen skandalą. Kol kas dar neturime galutinio sprendimo. Ir mūsų prioritetas yra surinkti, išsiaiškinti visus faktus ir pradėti e, faktinio e, vairuojant iš metanų teršalų kiekio e, testo, pradėti tą testą taikyti. Dėkuoju. Turime papildomų klausimų. Pradėsiu nuo Matėjos Kros, prašau. Ačiū. Šiandien turėjau progą išmatuoti oro kokybę, tai yra kietasias daleles. Miestuose oro kokybė yra labai bloga. Miestai nėra 1200 m aukštyje, o 1800 m aukštyje, bet tiesiog 5 m aukštyje. Žinoma, galima važinėti e, magistralėmis, tai būtų galbūt e, oro kokybės būtų kitokia, tačiau Bruselėje, pavyzdžiui, ir kitose miestuose mes pajuntame, kvėpuodami, kad oro kokybė yra bloga. Kaip paaiškinti, kad 95 kokiais procentais atveju būtų užtikrinta atitiktis toms e, rekomenduotinoms vertėms. Jūs kalbėjote apie savo sūnaus gimtadienį. Kaip paaiškinti žmonėms, rinkėjams, kaip pasiekiami šitie kriterijai arba šitos vertės važiuojant tam tikrų greičių? Aš esu inžinierius, tačiau vis dėlto nesupratau, kaip jūs užtikrinsite, kad tų parametrų būtų laikomasi. Ivo Belt. Trumpai, pirmininkė. Bandant dar šiek tiek labiau dėmesio skirti rinkos priežiūros institucijų veiklai ir, kaip minėjau, komisijos pasiūlymai yra laukiami. Tačiau manau, kad jos labai lengvai būtų galima netgi rytoj pateikti ir tai neturėtų ta tarnyba tapti nauja agentūra. Reikia pasitelkti dabar turimus pajėgumus tam, kad ta priežiūra rinkos būtų vykdoma pačios komisijos institucijų. Manau, kad e, pasiūlymą iš tiesų būtų galima pateikti pakankamai greitai ir galbūt pastelkus taip pat kitus duomenys jau nuo 17-19 metų sistema galėtų pradėti veikti. Janas Gerbrandis. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijai už atsakymus. Jūs atstovaujate generaliniam direktoratui, kuris yra atsakingas už konkurencingumą, o ne oro kokybę Europoje. Tai turėdamas omenyje, norėčiau sutelkti dėmesį į konkurencingumą. Iš tikrųjų, man rūpi oro kokybė, bet daug labiau rūpi ES pramonės patikimumas. Pavyzdžiui, Volkswageno atvejis iš tikrųjų sumenkino ES gamintojų pasitikėjimą gamintojais. Todėl reikalingas esminis pokytis vykdant jūsų skaidrumo politiką. Šiuo metu mes skaitome informaciją laikraščiuose ir matome e, dokumentus, jie yra komentuojami jie yra komentuojami, tačiau mes jų nematome, nors jie yra aptarinėjami, o jūs teigiate, kad nėra jokio oficialaus pasiūlymo. Pirmiausia, mes turime galvoti ES pramonės konkurencingumą, o kadangi skaidrumo nepakanka, mes susidurime su problemos esme. Todėl mes turėtume iš esmės keisti savo skaidrumo politiką. Pirmiausia, turėtume e, pristatyti visuomeniai e, rengiamus dokumentus, kad žmonės žinotų, kas jų laukia. Eckhout. Man malonu, kad jūs pripažinote, jog vis dėlto yra parengti raštu pasiūlymai, kad egzistuoja dokumentai, reiškia, tai yra pasiūlymai. Galbūt pasakytumėt, kodėl nepasidalinate tą informaciją su mumis, kodėl jūs neduodate tų dokumentų susipažinti parlamentui, kadangi pagal tarp institucinį sustarimą jūs vienodai turėtumėte traktuoti valstybės narės ir parlamentą. Ir antra, Aš norėčiau žinoti teisinį vertinimą. Ar jums yra sudaryta galimybė reglamentą pakeisti techninio įgyvendinimo e, dokumentu? Ar tai yra leidžiama teisiškai? Jeigu jūs pateiksite, kad reikalingi tam tikrai statistiniai duomenys, tačiau aš vis dėlto manyčiau, kad šitas taršalų, e, e, taršalų e, fiksavimas realiomis sąlygomis vis tiek bus vykdomas tam tikromis konkrečiamis sąlygomis. Tačiau aš dar kart noriu pasakyti, kad yra tokių transporto priemonių gamintojų, kurie pasiekė dar aukštesnius, e, e, aukštesnės ribinės vertės. Komisija. Galbūt nelabai e, teisingai pasakiau, kai aš kalbėjau apie 116 km, vis dėlto Aš turiu omenyje 1200 metrų aukštį. Žinoma, gali būti tam tikrų paklaidų, reikėtų atsižvelgti ir į tam tikrą situaciją, į kurią patenka miestai, tačiau visą tai patenka į tą mano minėtą amplitudę. Dėl europinės priežiūros. Aš jau minėjau, kad šiuo metu svarstome įvairiausius variantus, kol kas mes neapsisprendėme, kadangi reikia atsižvelgti įvairius aspektus ir taip pat reikėtų apibendrinti tą ankstesnę vidaus rinkos veikimo patirtį, ypač sukauptą tam tikrose sektoriuose. Dėl atitikties koficijanto. Reikia aiškiai pasakyti, kad e, apsisprendžiant dėl testavimo metodų reikėtų pirmiausia sukaupti pakankamai patirties ir susigaudyti, kuris testas labiausiai tinka uh, užtikrinti atitikti. Todėl yra numatytas keturių mėnesių laikų, keturių metų laikotarpis prisitaikyti transporto uh, priemonių gamintojams prie naujų reikalavimų. Aš pasakiau, kad mes rengėme dokumentą, tai kol kas yra diskusinis variantas, kuriame yra patai, pateikta keletas variantų ir tai nėra direktorato, augimo direktorato pozicija, bet yra tiesiog bandoma formuoti komisijos poziciją, galbūt direktorato atstovas pakomentuos išsameu šį dokumentą. Reikėtų viską aiškiai sudėlioti į vietas ir nemanyti, kad mes vadovaujamės skirtingais standartais. Komitologijos procedūra numato, kad įgyvendinamojo akto pasiūlymas turi pirmiausia būti pateikiamas valstybių narių ekspertams ir parlamentui vienu metu. Kolega nekarta pasakė, kad kol kas pasiūlytas yra neparengtas, yra tik tai techninis uh, Mm, gairės, kurios yra kol kas aptariamos. Mes dirbame pakankamai sparčiai. Mes gavę iš valstybių narių šio dokumento vertinimą iš karto parengsime dokumentą ekspertams ir parlamentui, kuris galės įvertinti šitą įgyvendinamąjį teisės aktą Iš tikrųjų, pagrindinis teisės aktas numato komitologijos procedūrą, o komitologijos procedūra yra taikoma ne vieną kartą, ne tik tai šio teisės akto atžvilgiu, bet labai dažnai. Sorry, colleagues. Atsiprašau, kolegos kadangi mūsų laukia bendras e, posėdis su DV ir Agri komitetui 17 val. tai e, negalime ilgai tęsti diskusijų, nes dar laukia vienas darbo tvarkės klausimas, akivaizdu, kad parlamentui pateikti komisijos atsakymai nėra visiškai priimtini. Galiu tik pasakyti, kad uh, Kviečiame Jūs dalyvauti kitame Envi komiteto posėdėje, kuris vyks lapkričio 9 dieną, lapkričio 10 dienomis ir paaiškinti savo pasiūlymą, nes iki to laiko jau baigsis pradėta procedūra. Mes norime būti visapusiškai informuoti apie jūsų pasiūlymą ir išgirsti jūsų paaiškinimą. Baigiame dabar šį dabar tvarkės klausimą svarstyti, periname prie kito. Ir tai yra klausimas e, apie teisės aktų aplinkos srityje gyvendinimas, keitimasis nuomonėmis su komisija. Komisijai išsiuntėme savo klausimyną ir manau, kad dabar galime pradėti diskusijas Galime jas pradėti nedelsint, suteikdami žodį komisijos atstovams. Skaiti e, pirmąjį klausimą, o po to tęsime, svarstydami kitus klausimus. E, kaip matau, e, kai kurie komiteto nariai nėra labai susidomėję šio darbo tvarkės klausimų, todėl prašyčiau jų tęsti savo diskusijas apie dizelino taršą už salės durų. Labai ačiū, dabar steiksiu žodį Marijan Vening. Yra gyvenimo kokybės, e, vandens ir oro kokybės direktorato atstovė. Ačiū pirmininkė, laba diena. Visiems atsakydami pirmą klausimą galiu pasakyti, kad komisija atliko labai išsamų tyrimą. 2012 jis buvo pirmoji ataskaita paskelbta, o antroji 2014 metais. Valstybės narėse buvo įgyvendinta daug įvairių priemonių ir jas įgyvendinus vandens pagrindų direktyvoje numatyti tikslai turėjo būti įgyvendinti. Mes aukštai vertiname valstybinių pastangas siekiant užsibrėžtus tik, tikslų, tikrai pasiekimai yra labai geri kai kur, tačiau remdamasi turimais duomenimis galime teikti, kad nepasiekėme vandens kokybės e, tikslų užsibrėžtų iki 15 metų. Valstybės narės turi dėti daugiau pastangų ir būtina rengiant e, kitąjį upių baseinų valdymo planą, rengianti tai atsižvelgti, noriu dabar skirti kai kurias sritis, kuriuose mes konstatavome pažangą, ypač e, vandens e, kokybės vertinimo ir priežiūros srityje. Buvo pasiekta pažanga, tačiau reikia jos dar didesnės. Taip pat e, e, žemės ūkio sektorius pakankamai smarkiai teršia tiek upių, tiek gruntinius vandenis, 70 procentų upių, 30 procentų gruntinio vandens. Ir šiam klausimui reikia skirti ypatingą dėmesį, reikia imtis priemonių bežiūpė politikos kontekste, siekiant pagerinti vandens padėtį. Taip pat mes norime kad tie vandens telkiniai, kurie e, patyrė neigiamą poveikį, būtų geriau identifikuojami. Ir ypač jeigu valstybės narės pradeda taikyti tinkamas priemonės, jos turi mums pateikti atitinkamas atitinkamas priežastis, kodėl jų imasi ir mes tų prašių pasigėdame pirmajame upių baseinų priežiūros plane kuris buvo teikiamas ir rengiamas, taip pat e, nebuvo jokių pasiūlymų teikiama apie hidromorfologinio poveikio švelninimą. Taip pat e, e, buvo galima veikti, raginti pasitelkus įvairias papildomas skatinamasias arba mokesnės priemonės Visuomenė turėjo būti skatinama veiksmingiau, taupiau naudoti vandenį. Šio valstybės narėse apie tokias priemas praktiškai nieko nebuvo girdėti. Dar noriu paminėti du pranešimus, dvi ataskaitas apie vandens pagrindų direktyvos įgyvenimą. Jūs kalbėjote apie tai, kad per metus 2,8 milijardai eurų prarandama įplaukų netinkamai įgyvendinant vandens pagrindų direktyvos nuostatas ir jeigu mes norime, kad e, ta finansinė nauda nebūtų prarasta, tai reikia imtis veiksmų. Vakar buvo e, svarstyta kita ataskaita e, biologinės įvairovės ir joje taip pat vandens telkiniams buvo teikiama pakankamai didelė reikšmė siekiant išsaugoti biologinį vairovę. Taip pat pirmininkas, ačiū dabar ponai Gembus, suteiksiu žodį pristatyti pasiūlymą. Ačiū pan pirmininkė, ačiū komisijos atstovams. Pirmiausiai norėčiau pakalbėti apie vandens telkinių būklę valstybės narėse. Komisija vandens pagrindų direktyvoje pateikė nemažai pasiūlymų siekiant pagerinti padėtį daugumoje valstybių narių. Tuo tarpu mes nepastebėjome, kad būtų parengti atitinkami veiksmų planai arba įgyvendinamos kitos priemonės pagal vandens pagrindų direktyvą galėčiau pateikti nemažai neigiamų pavyzdžių. Pavyzdžiui, kai kuriuose Italijos regionuose arba apskritai nepatikima informacija apie vandens telkinių apsaugą arba ta informacija pateikiama nepakankamai Praėjusiu metu kovo mėnesį mes paraginom komisiją, kad pastaroji paragintų savo ruoštų Ispaniją tinkamiau tvarkyti savo vandens telkinius upių baseinus ir e, tokiu būdu buvo pradėti gyventi Ispanijoje kai kurie projektai atskirose regionuose, pavyzdžiui, Kuenkos ir parlamentas gavo atitinkamas informacijos apie tam tikrų upių baseinų įtraukimą į vykdomus projektus. Po to buvo parengtas Liepos mėnesį hidrologinis planas nuo 5 iki 21 metų, tačiau jis praktiškai nieko nesiskiria nuo ankstesniojo plano. Ankstesnė socialistų vyriausybė taip pat nieko gero nenuveikė toje srityje ir iki šiol dar joks konkretus veiksmų planas nėra parengtas um, siekiant uh, tinkamiau tvarkyti upių baseinus. Noriu paklausti komisijos, kaip jie vertina pateiktus uh, Ispanijos planus ir kaip uh, vertina tos pasiūlymus pagal vienos pagrindų direktyvą, kurie apimtų taip pat ir upių baseinus. Kita kalbėtoja. Ačiū pirmininkai, džiaugiuosi, kad rengiame šią diskusiją. Niderlanduose šis klausimas yra labai intensyviai svarstamas, ypač um, dėl įvairių cheminių medžiagų, trašų patekimai, gruntinius vandenis, pavyzdžiui, fosforo trašų Ir kiekviena valstybė narė yra nustačiusi skirtingas leistinas normas. Ir aš norėčiau, kad komisija parengtų atitinkamą ataskaitą, kurioje būtų aiškiai parašyta, kad dėl žemės ūkio veiklos 90 procentų upių baseinų vandenų yra užteršiama. Aš esu susipažinusi e, taip pat su kita ataskaita, kurioje kalbama, kad e, kanalizacijų nuotekos labai smarkiai teršia tiek upių, tiek gruntinius vandenis. Ir aš manau, kad tą diskusiją reikėtų rimtai tęsti ir toliau, kad išsiaiškintume, kokie faktai yra pagristi ir teisingi, o kokie ne. Ponai gramatikakių žodžiu. Mm. Mhm. <laughs> Dėkuoju už skirtą pasisakymui laiką šią svarbę temą, tai yra vandens išteklių tinkamą valdymą. Ataskaitoje, kur kalbama apie Graikiją. Ten yra daug įvairių trūkumų, praleidimų, vėlavimų. Tai yra, ar tai yra administraciniai sunkumai, ar yra kažkokių skirtumų dėl, dėl reglamento gyvendinimo? Graikijos e, žmonės, Graikijos gyventojai yra suinteresuoti išsaugoti savo aplinką ir natūrales gyvūnų buveinės Jie suvokia tą grėsmę, kuri kyla aplinkai. Mano klausimas būtų, kokiu mastu Graikija galėtų gauti lėšų ir paramos įgyvendinant e, tą direktyvą. Antras klausimas. Kalbant realiai, ką komisija ketina daryti, kad teiktų paskatas ir darytų spaudimą jog daugiau nebūtų švaistomas laikas. Pirmasis veiklos ciklas jau yra beveik pasibaigęs. Ką nauja Graikijos vyriausybė ketina daryti, užtikrinant, kad direktyva būtų tinkamai gyvendinta? Ir paskutinis dalykas, aš pastebiu vėl ir vėl, kad komisija ir apskritai Europos Sąjunga yra užstrigusi, kalba tik tai lozungais ir gražiai žodžiais, bet kai kalbam apie įgyvendinimą, tai daug yra trūkumų. Yra didžiulis atotrukis tarp teisės aktų ir, ir tikro realaus gyvenimo. Turime pasistengti, kad galėtume pasiekti tikros pažangos pamatinė vandens direktyvoje. Ačiū, dabar suteiksiu žodį komisijai, kad jinai galėtų atsakyti klausimus. Ačiū, pirmininkė. Dėl išsakyto susirūpinimo, kaip mes siekiame pažangos, patvirtindami antrą upių baseino valdymo planą. Tai yra mums labai rūpimas klausimas, mes labai plačiai kalbamės ir svarstame tą klausimą su valstybėmis narėmis, siekdami ištikrinti, kad valstybės narės laikosi procedūros, kad yra vykdomos e, viešos konsultacijos. 16 kovą e, turėtų valstybės narės savo veiklos planus pateikti komisijai pirmo raudo metu buvo labai daug vėlavimų ir tai yra tikrai smerktinas dalykas. Bet mes stengiamės dirbti kartu su valstybėmis narėmis, kalbėtis su valstybės narėmis, palaikyti dvišalius santykius ir nurodyti tas vietas, tas problemas, kurios dar neišspręstos, kur stinga pastangų. Vienas iš jų yra upių baseinų valdymas. Ir mes prašome valstybių narių parengti e, bent jau preliminarius vertinimus dėl antrojo upių baseinų valdymo plano. Ir mes tikimės, kad antro raundo metu mes jau turėsime žymiai daugiau ir geresnės informacijos ne vien apie būklę, upių baseinų, bet kaip atliekama stebėsena, kaip yra įgyvendinamas reglamentas ir kaip spragos šalinamos. Dėl nitratų direktyvos. Nitratų direktyvo yra standartiniai skaičiai numatyti, nebūtinai tai užtikrina gerą ekologinę būklę, tai priklauso nuo ekosistemos. Dėl to nitratų direktyva ir uh, vandens pamatų direktyva, vandens pamatinė direktyva netgi plačiau apima, siekiant užtikrinti tinkamą ekologinę būklę. Vėliau aš galbūt apie tai pakalbėsiu. O dabar atsakysiu į tolesnius klausimus. Dar norėjau šitą pasakyti apie žemės ūkį ir vamzdynus nesandarius, kur yra nutiekėjimas vandens. Tai irgi prisideda prie to, kad mes dėje negalime pasiekti savo tikslų užtikrinant gerą ekologinę būklę. Tie skaičiai yra ganėtinai neraminantis ir aš jau pasakiau, kad poveikis iš žemės ūkio yra didelis ir mes turime spręsti tą problemą. Ačiū. Dėkuoju komisijai. Dabar toliau. Tolesni klausimai. Ar norite dėl, dėl to paties klausimo pasisakyti? Pereikime dabar prie antro klausimo ir aš prašau komisijos pateikti atsakymą o vėliau pradėsime diskusijas. Manau, kad tai yra susijęs su keliais klausimais, kurie buvo patikti anksčiau. Tai yra, ką mes galime padaryti, užtikrindami tinkamą direktyvos įgyvendinimą. Šiais metais, 2015 metais, buvo nustatytos laiko ribos, terminai dėl geros būklės, e, gerai būklei pasiekti dėmesį nepasiekėm šių tikslų, 33 procentai valstybių narių, atsiprašau, 53 e, procentai vandens telkinių tik tai buvo, jų būklė tik tai buvo pagerinta. 2009 metais 10 procentų buvo pagerinta padėtis. Ir tai reiškia, kad 10 tūkstančių vandens telkinių, upių, ežerų upių deltų, jų būklė buvo pagerinta. Bet ar reikėtų optimistiškai ir pesimistiškai vertinti šios rezultatus priklauso, kaip į tai žiūrėsime. Vis dėlto tai yra nepakankamas rezultatas, turime žymiai daugiau nuveikti ir turime atsižvelgti tai, kad mes įvertinome tam tikrą pažangą, taikant įvairias priemonės. Ir po metų ar dviejų metų rezultat, pamatysime tikruosius rezultatus, bet gali užtrukti ir dar ilgiau, kai kalbame apie vandens telkinių būklę. Mes iš to nedarome išvados, kad ne viskas yra gerai, kad netinkama likme e, vyksta reikalai. Ne, vis dėlto bendra tendencija yra tikrai pozityvi. Tokią pat pozityvę tendenciją patvirtina ir nauji duomenys, kuriuos teikia valstybės narės, kai jos teikia ataskaitas dėl antrojo upių baseino valdymo plano. Turime paspartinti veiksmus, tai jau minėjau anksčiau, nes esame numatę papildomus e, veiksmus kitose direktyvose, nitrato direktyvose, pramoninių teršalų direktyvoje, kitose direktyvose ir mes toliau tęsime e, savo veiklą ir taip pat palaikysime labai glaudžius kontaktus su valstybės narėmis. Turime visą bendro įgyvendinimo strategiją įvairiais klausimais - žemės, ūkio, ekologiniais klausimais, ekologijos klausimais, mes keičiamės e, informaciją, diskutuojame su valstybėms narimis ir bandome surasti bendrus vardiklius, kad vienodai aiškintume pamatinę vandens direktyvą ir kad valstybės narės galėtų imtis e, reikiamų veiksmų. Jeigu vis dėlto ta mūsų žinia nepasiekia adresato, mes e, imamės sustiprintų veiksmų Ir jeigu e, valstybės narės nesiema veiksmų, yra taikoma pažeidimų procedūra. Ir tame etape dar bandoma išspręsti problemas, jeigu nepavyksta, tuomet kreipiamasi į teismą. Kitas aspektas, aš prie to dar vėliau sugrįšiu, finansinė parama, kuri yra prieinama per įvairias ES priemonės. Pagal kaimo plėtros fondo numatytas lėšas, jas reikėtų žymiai labiau panaudoti valstybėse narėse, nėra dabar. Mes matome, kad kai kuriais atvejais, kad priemonės pagal žemės ūkio fond, iš žemės ūkio fondą ir, ir, ir kaimo plėtros fondą, jos nėra pakankamai panaudojamos ir dėl to verta tik apgailę stauti. Paskutinė pastaba Mes labai daug tikimės iš jūsų paramos. Tikimės, kad valstybės narės padės mums, kad būtų pakankamai dėmesio skiriama upių baseinų valdymo planams ir kad politikos formuotojai žinotų, jog turi padidinti pastangas, ne tik tinkamai, ne tik laiku teigami, teikdami mm, subsidijas, bet ir laiku turėtų politiškai spręsti tas problemas, kurias aš paminėjau. Ačiū. Thank you very much, and now we can start with me. Dėkuoju, Ekhod. Ačiū komisijai už tai, kad e, paaiškino e, situaciją remiantis klausimais. Iš tikrųjų einama palankę linkme, tačiau iki 15 metų viskas turėjo būti padaryta, tačiau reikia džiaugtis tuo, kad situacija 10 procentų pagalėjo per penkerius metus. Tačiau šitas pagerėjimas yra pakankamai lėtas. Tačiau jeigu biudžeto komiteto atstovas taip pat pasakytų, kad viskas eina tinkama linkme, tačiau šiuo atveju uh, negalime džiaugtis tuo pagerėjimu. Jūs kalbėjote apie vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimą. Kai kurios valstybės elgėsi taip, kaip įprasta. Ir jūs sakėte, kad reikia įdėti daugiau pastangų, bet mano manimu komisija turėtų daugiau daryti spaudimo valstybėms narėms, kad jos uh, E, imtųsi daugiau iniciatyvos, o ne elgtųsi taip, kaip įprastai. Todėl valstybės narės turėtų būti paragintos šiek tiek pasijudinti ir galbūt reikėtų imtis konkrečių papildomų priemonių prieš valstybės narės nebūtinai kreipiantis į teismą, tačiau norėčiau paklausti, kokių konkrečių priemonių imsitės prieš tas valstybės, kurios nededa pakankamai pastangų, kurios tiesiog e, dirba įprastiniu ritmu ir jeigu jos nepakeis savo požiūrio, tai ką jūs galėsite prieš pastatyti, ko pareikalausite ir ką vadovaujantis jūsų įgaliojimais e, jūs galėtumėte padaryti, kad galėtumėte būti šiek tiek griežtesnė. Dėkuoju. Nematau daugiau pagėdaujančių klausti kolegų. E, Gramatikakis. Iš tikrųjų, pratęsiu Eckhout mintį. Girdime iš valstybių narių arba ar apie jas bendro pobūdžio uh, pasisakymus, Tačiau žvelgdami į skaičius, vertindami pažangą, mes matome, kad jos yra nedaug. Iš tikrųjų, vandens kokybės klausimas, apskritai vandens telkinių klausimas yra labai svarbus. Ir čia šioje srityje mes turime pasiekti kuo didesnės pažangos. Norėčiau paklausti komisijos, ar jai žinomi atvejai valstybėse narėse, kai buvo įdėta E, e, įdėta pažang, e, pastangų ar apskritai dedama nepakankamai pastangų siekiant užtikrinti vandens kokybę arba išvengti vandens nepritekliaus. Taigi, kaip jūs vertinat valstybės ir kaip jūs įveikėte šitą papildomą iššūkį? Miller. Ačiū pirmininkė, aš atvykau Jan Uitimą deleguotą, jisai pateikė vieną klausimą, tai buvo ketvirtasis ir aštuntasis klausimai, kurie buvo pateikti raštu. Aš norėčiau, kad juos būtų atsakyta. Aš neturiu tų klausimų prieš save, manyčiau, kad jūs gavote šitus klausimus. Mes dirbame štai kaip. Pirmiausia, mes e, pradėjome pirmąjį diskusijų raundą, sutikėme galimybę klausti ir atsakyti, po to perėsime prie kito etapo. Palūkėkite. Dabar komisija atsakys į pirmosius klausimus. Petičinį. Norėčiau papildyti kolegos Eckhout klausimą. mes komisijos, iš komisijos tikėtumėsi atsakymo į klausimą, kuris labai svarbus Italijai. Aldagi naftos įmonė teršia geriamojo vandens telkinius Kalabrijoje, Pulijoje, e, sunkiaisiais metalais. taip pat e, teršia įvairiais e, sintetiniais e, junginiais, cheminiais elementais ir komisija pradėjo pažeidimų procedūrą jau prieš vienerius metus, bet atrodo, kad kol kas nieko neįvyko, todėl norėčiau paklausti, kas atsitinka, kai kažkas tokio įvyksta, kai jūs gaunate informaciją, jog yra pažeidžiamos nuostatos, galbūt tai galima vertinti kaip pažeidimus, kurie yra nukreipti prieš e, piliečius, vartotojus ar pagrindinės žmogaus teisės. Dėkoju. Dabar suteiksiu galimybę komisijai atsakyti. Ačiū pirmininkė. Atsakysiu į keletą klausimų, kurie yra susiję ir su paskutiniu kolegos klausimu. Ir taip pat atsakysiu ir aštunti, aštuntą klausimą. Taigi, ką mes darome ir kokių procedūrų imamės. Aš jau sakiau, Mes dirbame dviem kryptimis. Pirmiausia, mes daug ir intensyviai kalbame su valstybėmis narėmis, siekdami, kad jos suprastų, kaip įgyvendinti šią direktyvą. Tai yra nuolatinis vykstantis procesas ir tas mūsų metodas pasiteisino ir padėjo valstybėms narėms pasiekti apčiuopamos pažangos perkeliant šią direktyvą. Taigi procesas yra intensyvinamas, tęsiasi ir mes, žinome, pradedame ir sutarties pažeidimo procedūrą, procedūras, žinoma, ne tik tai gyvenant vandens mm, mm, pagrindų direktyvą, bet ir kitas direktyvas, pavyzdžiui, nutekamo vandens direktyvą, jau esame pradėję apie 40 tokių procedūrų. Taigi, Tai yra labai didelis skaičius. Ir šitų procedūrų kontekste vandens tema yra esminė. Taigi mes darome viską, ką galime daryti teisiškai, bet galiausiai vis tiek valstybės narės turės imtis konkrečių veiksmų. Reikėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kad mes iki 15 metų mes siekiame to gero vandens kokybės statuso, tačiau vis dėlto ketvirtajame straipsnė buvo numatyta daugybė išimčių valstybėms narėms, e, tiesiog leidžiančios e, valstybėms narėms įgyveninti nuostatas iki 2017 metų pateikiant uh, E, pagrindimą, motyvus, kodėl jis negali reika, e, laikytis reikalavimo. Taigi mes siekiame, kad situacija gerėtų, tačiau kita vertus mes vadovaujamės ir vandens telkinių baseino ciklo nuostatomis. Kalbant apie Graikiją, mes gavome naujausią Graikijos planą, priimtą šių metų rūpiučio mėnesį. Mes dabar tą planą vertiname ir kol kas dar neparengėme mūsų vertinimo. Tačiau galiu pasakyti, kad lygiai grečiai mes bendravome su e, Graikija, aptarėme tą antrąjį vandens telkinių valdymo planą, dabar periname į kitą ciklą dėl vandens trūkumo pašalinimo. Pagrindų direktyvoje kreipiamas dėmesys ne tik tai į vandens kokybę, bet ir kiekybę. Yra parengtos gairės dėl to, kaip valdyti valstybių narių vandens išteklių, e, išteklius ir mes taip pat Mm, nagrinėjame, analizuojame valstybių narių išteklių valdybų planus. Dėkoju. Trečiasis klausimas - vandens valdymo projektai. Komisija. Is related šis klausimas susijęs su teisingumo teismo sprendimu ir prievolėmis nustatytomis direktyvoje. Norėčiau paaiškinti, kad teismo sprendimas nėra taikomas naujiems projektams, kuriems įgyveninti dabar ne, negalima išduoti leidimų arba negalima jų įgyvendinti nes pagrindinė šio teismo sprendimo mintis yra, kad prieš e, imant veikti reikia gerai pagalvoti apie poveikį aplinkai, apie būtinybę suderinti visus interesus, štikrinti atitinkamą pusiausvyrą. Tačiau poreikis vertinti naujus projektus prieš suteikiant leidimą juos įgyveninti yra nieko naujo, tiek pagal buveinių direktyvą, tiek pagal kitas galiojančias direktyvas. Taip pat galioja ta pati nuostata, kad prieš išduodant leidimus reikia įvertinti ir atitinkamą poveikį vandens telkiniams. Šios sąlygos reikalavimai po teismo sprendimo nepasikeitė. Projektai kurie pagal šešto straipsnio habitatų direktyvą yra vertinami arba pagal kitas galiojančias mm, direktyvas. Mes e, nemanome, kad e, reikėtų kokiu nors pokyčiu tol, kol galioja šie reikalavimai, kalbant apie poveikio aplinkai įvertinimą. Ir e, jeigu pagal ketvirtos straipsnio septintą dalį egzistuoja tam tikros sąlygos taikyti išimtis, tai būtent atlikti atitinkamus projektų vertinimus. Taigi visomis šiomis priemonėmis siūloma ir bandoma užtikrinti kuo geresnę pusiausvyrą tam, kad uh, projektų gyvendintojai laikytųsi ES galiojančių aplinkos apsaugos teisės aktų. Ačiū dabar žodis e, suteikiamas. Panai Dantel. Pirmiausiai norėčiau padėkoti komisijai už pateiktą paaiškinimą ir atsakymą. Aš manau, kad Teisingumo teismo sprendimas, apie kurį komisijos atstovai kalba, pat aiškiai atskleidžia, kaip valstybės narės skirtingai interpretuoja tą klausimą. gyvendinant e, susijusiu su poveikiu aplinkai, pradant ir išduodant leidimus tam tikriems darbams arba, pavyzdžiui, leidimus naudoti didesnių gabaritų laivams, kalbant apie žalingą poveikį aplinkai laikiną arba kitokį poveikį. Kitas pavyzdys, pavyzdžiui, medžiagos naudojamos statyti užtvarams nuo potvinių. Ir čia iš viena vertus norima apsisaugoti nuo potvinių, kita vertus naudojant atitinkamas uh, medžiagas atitinkamų gabaritų yra daroma žala aplinkai. Taigi mes turime visomis išgalėmis išvengti tam tikro interesų konflikto taikant vandens pagrindų direktyvos ir apsaugos nuo potvinių direktyvos nuostatas. Taigi ar komisija galėtų pateikti tikslesnius išaiškinimus tam, kad būtų galima išvengti tų su interpretavimu susijusių problemų ir apsaugoti tiek vandens telkinius, tiek aplinką tinkamiau. Ačiū, nežinau, ar komisijos atstovai sugebės atsakyti šį klausimą, ar dar yra kolegų norinčių kalbėti, ne? Gerai. Tuomet iš karto steiksiu žodį komisijai. norėčiau dar trumpai patikslinti. Vandens pagrindų direktyva nėra skirta apsaugoti nuo laikinos žalos, kurią jūs minėjote. Taigi čia aš jokio konflikto, interesų ar kitokio neižvelgiu. Dar vienas aspektas, kurį noriu pabrėžti. Mes nuo 2008 metų jau esame patvirtinę bendras gyvenimo strategijos gairias, tai yra procesas, apie kurį anksčiau kalbėjome, ir kalbant apie tam tikras išimtis, noriu pasakyti, kad teismo sprendimas atitinka galiojančias gairias ir tą politinę liniją, kurios laikėsi komisija, ji dar kartą buvo patvirtinta teismo sprendimu. Taigi mes e, dabar rengiame atitinkamą veiksmų programą laikotarpį nuo 16 iki 18 metų kartu su valstybėmis narėmis ir e, joje vėl su valstybėmis narėmis ją rengiant bus e, apsvarstamas tas teismo sprendimas, siekiant užtikrinti, kad interpretacija būtų vienoda, nusekli ir kad skirtingos valstybės narės tinkamai ją suvoktų ir tinkamai taikytų atitinkamas patvirtintas nuostatas. Labai ačiū. Dabar galime pereiti prie kito klausimo. B, tai yra sąsajos su kitomis teisėkuros politikos sritimis. Ketvirtas klausimas apie ir žemės ūkio sukeltą taršą, taigi vėl suteiksiu žodį komisijai. Šis klausimas, ačiū, buvo jau anksčiau svarstytas, galiu tik pakartoti kad e, šiame kontekste mes palaikome ryšius su visomis valstybėmis narėmis tam, kad e, užtikrintumės būtų tinkamai gyvendinama nitratų direktyva. Šis klausimas nepriklauso tiesiogiai man atsakomybės ryčiai, tačiau jis glaudžiai susijęs su vandens pagrindų direktyva, taigi mes taip pat nuolat keičiamės informaciją apie nitratų uh, komiteto e, pagrindinius sprendimus ir tai taip pat susijęs su direktyvos nuostatų įgyvendinimu. Tuomet, kai yra nustatomos tam tikros gyvenimo spragos, viena iš mūsų užduočių yra užtikrinti, kad tos spragos būtų identifikuotos ir pasitelkti atitinkamus teisinius veiksmus. Valstybių narių atžvilgių jau anksčiau minėjau, kad komisija yra pradėjusi procedūras sutarties pažeidimo kelių valstybių atžvilgių Taip pat kartu su valstybėmis narėmis mes e, rengiame įgaliojimus e, artimiausiams dviems metams e, vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimo srityje ir labai atidžiai stebime visus aspektus ir priemonės, kurios daro įtaką žemės ūkio sektoriui ir svarstome, kokias priemonės turime pasitelkti ir pradėti gyvendinti Taip pat diskutuojame su valstybėmis narėmis apie bendrus būdus, kaip e, ieškoti sprendimų tose sritise, kurių, kuriuose jų reikia greičiausiai, sužvelgiant į besikeičiančią situaciją valstybėse narėse, taip pat ir dvišaliais pagrindais mes e, kalbame su valstybėmis narėmis, siekdami užpildyti spragas, kurios atsiranda įgyvendinant e, bazinės priemonės ir mes norime ne tik, kad bazinės priemonės būtų gyvendinamos, tačiau taip pat mes norime, kad rengiant ant kitą upių baseinų e, valdymo veiksmų planą e, valstybės narės e, gyvendintų ne tik bazinės, tačiau ir už jų ribų išeinančias priemonės. Taip pat mes naudojamės auditorumų e, pagalba ir paslaugomis, tai yra kompleksinis paramos susijimas su žemės ūkio politika, čia yra labai svarbus klausimas e, ir čia mes atsižvelgiame tik į vandens pagrindų direktyvą, tačiau taip pat ir į pesticidų naudojimo direktyvą komisija dirba tiek su valstybėmis narėmis, tiek ir Atskiros komisijos tarnybos deda pastangas e, siekdamos, kad e, atitinkamai būtų peržiūrėta, pakeista bendroji žemės ūkio politika ten, kur nustatomas toks poreikis ir mes keliame kompleksinio paramos susijimo klausimą, svarstydami aspektus susijusius su vandens pagrindų direktyva. Taip pat dar pasitelkėme ir kitas priemonės, kurias e, galime pasitelkti siekdami užtikrinti, kad žemės ūkio sektoriuje būtų galima įgyvendinti vandens pagrindų direktyvoje minimus e, tikslus. Pavyzdžiui, yra numatytas e, privalomas žemės ūkio įmonių ir ūkininkų ūkių konsultavimo planas, pagal kurį yra pristatomos įvairios įgyvenamos priemonėmis kaimo vietovių plėtros politika, gyvendinant naują reglamentą, taip pat ir susijusius teisės aktus yra labai svarbi priemonė jos nuostatas įgyvendinant taip pat galima pagerinti vandens išteklių valdymą, ypač žemės ūkija naudojamų vandens išteklių. Šiam aspektui mes teikiame e, prioritetą ir atitinkamos programos yra gyvendinamos pagal kaimo plėtros programą. Yra įvairių papildomų priemonių, kurias pasitelkus galima šias prioritetinės priemonės papildyti. Tai yra <clears throat> įvairios e, patirtis ir praktikos e, susijusios su žemės ūkio paskirties e, žemės naudojimu. Mes įvertiname atitinkamus kaimo plėtros programas, kurios yra įgyvendinamos ir po to remdamiesi vertimo rezultatais teikime naujus pasiūlymus. Ačiū. Nu, aš tik su žodžiu ponė Aukin. Jeg kommer til at svare på dansk. Øh, først tak til, til kommissionen, men... Øh... Ačiū pirmininkė. Labiausiai padėkoti komisijai, tačiau turiu paminėti ir tas didelio masto problemas, su kuriamis susiduria valstybės narės, kuriuose dar nėra priimti atitinkami teisės aktai arba kurios yra nepasirengusios įgyvendinti galiojančios europinės teisės normų, nes kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, nėra atskirų aplinkosaugos ministerijų, jos yra sujungiamas su Žemės ūkio ministerija ir aplinkosaugos skyrius yra paprasčiausiai praryjamas todėl negalima tinkamai įgyvendinti vandens pagrindų direktyvos nuostatų, pavyzdžiui, skiriuose sienio regionuose, kuriuose įvairios uh, upės yra užteršiamas. Ir nauja Danijos vyriausybė čia elgesi pakankamai drastiškai ir atsilieka įgyvendinama ES teisės aktus. Jeigu komisija nereikalaus griežtai, kad įstatymų būtų laikomasi. Tai Danija čia šios rytyje susiduria daugelį metų su rimtomis problemomis ir mano šalyje, aš, nu, savo šalyje aš dažnai apie tai diskutuoju ir puikiai žinau, kad kitose šalyse yra panašių problemų, tačiau Danijoje yra labai intensyviai kultivamas žemės ūkis Taigi noriu komisijos paklausti, ar jie ketina imtis kokių nors konkrečių žingsnių tam, kad būtų padarytas galas gandams, kurie dabar sklaido susijusiams su ES e, direktyvų gyvendinimu. Ir noriu taip pat paklausti, ar bus reikalaujama audito rūmų rekomendacijas įgyveninti ir jų laikytis, ar e, jos ir toliau liks neprivalomo pobūdžio, aš turiu menyje kompleksinį paramos susijimą ir konkrečius veiksmus jį įgyvendinant. Tačiau dabar, e, dabartinė situacija aplinkos apsaugos priemonės paprasčiausiai smarkiai nukenčia, ypač Danijoje, nes e, ES teisės aktų gyvendinimas atidedamas neribotam laiku, galiu įsivaizduoti, kad kitose šalise situacija yra panašiai. Manau, kad galiu kalbėti ne tik Danijos e, vardu, tačiau taip pat ir kitų šalių vardu, kuriuose taip pat, pavyzdžiui, upių ir gruntiniai vandenys yra smarkiai užteršiami. Taigi noriu sužinoti, kokiu priemoniu ketinas imtis komisija. Pone Hoislingų žodis, ačiū už tai, kad leidote man užduoti klausimus. Buvo iškelta nitratų tema paminėta kai kuriuose valstybėse narėse per pastaros metus buvo konstatuotas ženklus nitratų padidėjimas e, dalies gruntinėse vandenise. Galbūt galėtumėte mums paaiškinti, kodėl tokia situacija susiformavo atskiriuose valstybėse narėse, ar dėl to, kad jos netinkamai gyvenina galiojančius teisės aktus, ar dėl kitų priežasčių. Taip pat patvirtinome pagal naują bendrą žemės ūkio politiką vykdyti žalinimą, ar jūs tikitės, kad dėl to situacija pagerės, ar taip pat kaip ir dauguma aplinkosauginių organizacijų, jūs manote, kad ta žalinimo politika nieko gero neduos. Ačiū. Other question? Jeigu daugiau klausimų nėra, tuomet suteiksiu žodį komisijai atsakymams. Ačiū pirmininkė. Ačiū už pasisakymus. Pone Aukien dėkoju. Taip, mes žinome, kad Danija peržiūri kai kurias iš priemonių, bet noriu pasakyti, kad yra įvairių būdų, kuriuos taikant galima siekti tikslų. Mes kaip komisija norime, kad tie tikslai būtų pasiekti. Taikant programas ir priemonės, kurios yra patvirtintos komisijoje. Ir mes galėsime įvertinti, ar tos priemonės yra pakankamos. Tačiau kol kas aš esu tarsi tarp dviejų ciklų. Pirmame cikle mes jau pateikėme dėl to savo komentarus, išsamei tai aptarėme su valstybėmis narėmis, įskaitant ir Daniją. Ir Danija žino, koks mūsų požiūris, o dabar mes laukiame antro upių baseinų valdymo plano ir tuo pagrindu mes galėsime įvertinti, ar Danija įgyvendina e, vandens pagrindų direktyvos nuostatas ir tuomet galėsime pamastyti, kokio tipo priemonių reikės imtis toliau. Audito rūmų ataskaitą mes ne tik ją labai ateičiai e, perskaitėme, mes ir e, diskutavome su audito rūmais Ir manau, kad mm, galėsime pozityviai sureaguoti ir atsižvelgti į gana nemažai auditorumų patiktų rekomendacijų. Negaliu Jums visos informacijos detalios čia pateikti, bet esu visiškai tikra, kad dėl didžiosios dalies rekomendacijų e, mes pritarėme, pritarėme auditorumams. Bet nebūtinai viskas yra vien komisijos rankose. Valstybės narės daug ką turi padaryti, jos turi gyvendinti tas priemonės, o mes galime tik tai vertinti, kiek tos priemonės buvo gyvendytos. Mes galime bendrauti su valstybės narėmis, bandyti jas įtikinti, padėti valstybėms narėms, kad tinkamos priemonės būtų gyvendytos ir prireikus galime, jeigu iškiltų toks atvejis, netgi uh, paduoti valstybės narės į teismą ir pradėti pažydimo procedūrą. Štai tokios yra priemonės, kurių gali imtis komisija. Ir tai yra daugiau klausimas, kuris turėtų būti skiriamas valstybėms narėms, siekiant užtikrinti, kad vis visi valstybių narių suinteresuotieji asmenys, kurie dalyvauja tose upių baseinų valdymo planuose, kad jie atliktų savo įsipareigojimų dalį, gyvendintų savo įsipareigojimus. Tai tuo ir atsiribu, apsiribosiu. Tikiuosi, kad atsis, atsakiau į visus pateiktus klausimus. Ačiū. Dėkoju. Dabar einame prie kito klausimo. Ponas Unitemo pateikė klausimą. Suteiksiu žodį komisijai, kad jinai atsakytų, o po te ponė Müller galės dar pasisakyti, prašau. Ačiū dar kartą. Jau nemažai kalbėjome apie nitratų direktyvą E, upių baseinų valdymo planuose antrame cikle valstybės narės vėlgi turi įvertinti, kokiam etape jos yra, kiek yra įvykdyti įsipareigojimai pagal pamatinę vandens direktyvą, kokie suntumai iškyla, e, siekiant įgyvendinti tinkamas priemonės. Kaip jau sakiau, atsakydama ankstesnius klausimus, mes manome, kad nitratų direktyva, buveinių ir paukščių direktyva numato pagrindinės priemonės, tokias kokios yra ir nustatytos vandens pagrindų direktyvoje. Valstybės narės turi užtikrinti tų priemonių gyvendinimą. Taip pat jos turi ir įvertinti, ar tos priemonės yra pakankamos, o gal kyla didesnių problemų, kurias reikės spręsti ir tuomet reikia numatyti papildomų priemonių. Būtent tokį reikalavimą ir numato um, pamatinė vandens direktyva. Kai kurias iš tų priemonių mes jau aptarėme, kurios yra platesnės, atsižvelgiame į žemės ūkio sektorių, taip pat e, atsižvelgiame reikalavimus nustatytus kitose direktyvose, pavyzdžiui, nuotekų direktyvoje. Visa tai yra valstybių narių rankose. Kol tos priemonės yra pakankamos, kad galėtų būti pašalinti visi esami trūkumai, trūkumai tai tuomet mes tai ir galėsime teigiamai vertinti, vertindami antrąjį upių baseinų valdymo planą. Finansavimas yra numatytas pagal kaimo plėtros programas. Tas finansavimas taikomas nacionalinėms programoms ir valstybės narės neturi pamiršti, kad jos gali naudotis gerais nustatytais mechanizmais, kurie padės laikytis pamatinės vandens direktyvos nuostatų. Ačiū, ponia Müller. Uh, sorry, I don't know if we have uh, other members. Atsiprašau, Brinkas, nežinau, ar yra dar narių, komiteto narių, kurie domisi tą temą, kurie norėtų pateikti klausimų komisijai. Ne. Tuomet periname prie kito klausimo. dėl verslo konkurencingumo kaimo vietovėse. Ir vėl prašau komisijai pateikti atsakymą. Dėkuoju. Jau pradžioje sakiau, kad žemės ūkio veikla turi reikšmingą poveikį, dėja neigiamą poveikį E, vandens ekosistemų kokybei ir būkliai. Ir įgyvendinimo ataskaitose mes apie tai kalbėjome. Taip pat mes ir gauname ataskaitas iš, aplinkos, iš Europos aplinkos agentūros. Žemės ūkio e, veiklos poveikis sukelia ir tam tikras išlaidas, kurios tenka ant, e, krenta ant ūkininkų pečių, bet ir tas išlaidas turi padengti ir visa visuomenė. Mm, mes turime užtikrinti tinkamą vandens kokybę, kad jis kad būtų galima jį vartoti, gerti, taip pat turime mažinti potvinių pavojų, tai buvo sumažinta e, taikant konkrečias priemonės, mažinant e, eroziją, dirbos eroziją. Tai turi poveikį ir ūkininkų bendruomeniai, ir e, verslui kaimo vietovėse. Taip pat tai turi poveikį ir apskritai visai plačiai visuomeniai. Kaip mes ketiname spręsti šią problemą? Ūkininkų e, bendruomenė, žemės ūkio sektorius. E, iš jų, iš jų reikalavimo, kad jie imtųsi reikiamų priemonių Dažnai tai yra susiję su gana dideliu skaičiumi ūkių. Ir nepamirškime, kad žemės ūkių tenka apie 40 procentų ES biudžeto. Todėl ūkininkai turėtų prisitaikyti prie direktyvų nustatytų pamatinė vandens direktyvoje. Tie pinigai tos lėšos skiriamos pagal abu žemės ūkio politikos ramščius, tos lėšos yra skirtos įmonėms ir ūkininkams, kad jie galėtų užtikrinti tinkamų priemonių įgyvendinimą. Bet tuos visus veiksmus reikia labiau suderinti, remtis kaimo plėtros planais ir numatyti tam tikrus mokėjimus pagal žemės ūkio politiką ir pagal esamus reglamentus, kad ūkininkas būtų mokamos tiesioginės išmokos, jeigu jos taiko konkrečias priemonės. Jeigu jie taiko tokias priemonės, pavyzdžiui, suformuoja buferinės zonas, sukuria ekologiškai saugias teritorijas, Pavyzdžiui, jeigu yra tam tikros miškingos vietovės, tam tikros gyvatvorės ribojančios, visa tai yra remiama, tam yra skiriamos lėšos. Bet būtina užtikrinti, kad tos lėšos būtų tinkamai panaudojamos. Nemažai lėšų, ypač pagal kaimo plėtros planus, dažnai jos nėra tinkamai absorbuojamos, nėra tinkamai panaudojamos ir valstybės narės nepakankamai įgyvendina kaimo plėtros planus. Mes gauname kaimo plėtros planus iš valstybių narių, mes juos aptarėme su kolegomis iš Žemės ūkio generalinio direktorato, bet kartais valstybės narės daugybės dalykų nežino apie konkrečias priemonės. Jie nežino, kad yra priemonės, kurios padeda jiems finansuoti konkrečius veiksmus arba įgyvendinant nitratų direktyvos reikalavimus arba pamatinės vandens direktyvos reikalavimus. Mes aktyviai dirbame kartu su kolegomis Žemės ūkio generalinėme direktore, siekdami geriau informuoti valstybės narės, jog lėšos yra numatytos, bet kartais, turiu pasakyti, tai reikalauja nemažų pastangų ir mums kyla klausimas, kodėl valstybės narės žinodamos, kad yra tos lėšos, kodėl jos nepasinaudoja tomis galimybėmis, kodėl nepas, nenaudojamos, nenaudojami tie pinigai. Mes didiname informuotumą ir stengiamės užtikrinti, kad valstybės narės galėtų pasinaudoti tuo finansavimu. Yra parengti e, gairių dokumentai Juose kalbama apie neproporcingas priemonės, kai vertinamas išlaidų ir naudos santykis, pavyzdžiui, kai yra vertinamas techninis įgyvendinamumas, įvairios gamtinės sąlygos įvertinamos. Tomis priemonėmis galima naudotis Vėlgi yra straipsniai pagal vandens pagrindų direktyvą, bet visas procesas yra skaidrus. Reikia pagrysti tam tikrus planus ir veiksmus, viską reikia tinkamai dokumentuoti. Ir mes norime ištikrinti, kad valstybės narės geriau pasinaudoja įvairiais būdais numatytais būdais, kai yra teikiama parama ūkininkams. Taip pat reikia užtikrinti, kad jie siekia tikslų numatytų vandens pagrindų direktyvoje ir tuo pat metu reikia užtikrinti, kad atitinkamos valdymo institucijos, kurios atsakingos už kaimo plėtros programų vykdymą, kad jos taiko tas priemonės, ir tinkamai informuoja ūkininkų bendruomenę. Ačiū. Dėkuoju komisijos atstoviai. Norėčiau pastirauti, ar kolegos dar pagėdauja klausti. Tuomet nagrinėjame kitą klausimą, kurį pateikė Rivazy. Vaistai ir. Yes We... Vaistai ir vanduo. Pradame diskusiją. Ačiū pirmininkė. Jau kuris laikas domimės šiuo klausimu, parengėme tyrimą, jis, jo rezultatai buvo paskelbti praėjusiu metu birželio mėnesį, o po to komisija suorganizavo darbo grupės diskusijas rugsėjo mėnesį. 14 metais konsultantai pateikė e, pasiūlymų, kaip reikėtų spręsti vaistų e, ir vandens klausimą. Laikantis direktyvos reikalavimo dėl aplinkosauginių kokybės reikalavimo. Dabar vyksta diskusijos komisijoje šiuo klausimu, rengiama strategija. ir mes manome kad reikia tęsti šitas diskusijas. Pirmiausia, mūsų komisijos padaliniuose ir taip pat reikėtų įtraukti suinteresuotą šalis. Reikėtų pagalvoti, kada vertėtų pristatyti strategiją, kurioje atsispindėtų ne tik to meto priemonės, bet ir atvejama platesnė perspektyva. Jeigu būtų siūlomos, e, siūlomos konkrečios priemonės, tai tuomet turėtų būti atliktas poveikio vertinimas, kaip tai darome. Tai kartu ir atvertų duris diskusijai kai mes stebime e, medžiagas, kurios yra nurodytos komisijos naujai sudarytame sąraše, tai yra nurodyta stebėti ir taip pat farmacijos produktų medžiagas laikantis aplinkosauginių kiekybės, kokybės reikalavimų, taip pat į tas medžiagas įtraukiami ir antibiotikai. Taigi, sudarant šitą sąrašą, buvo kreipiamas dėmesys ir kitas vaistinės medžiagas. Svarbu yra įvertinti vaistų poveikį ir kitų taršalų poveikį aplinkai. Tai reikėtų padaryti labai rimtai, todėl komisija tęsia savo darbą ir kai ji užbaigs šitą vertinimo procesą, tada paskelbs šitą informaciją suinteresuotam šalims ir užtikrins kuo didesnį skaidrumą. Parivažiai, ačiū už šį atsakymą. Jis manęs tačiau nelabai tenkina, nes pagal 2013 direktyvą komisija pasirinko strateginį požiūrį į vandens taršą Man e, susidaro įspūdis, kad jūs čia elgiatės lygiai taip pat kaip su endokrininiu e, endokrininis liaukas ardančiomis medžiagomis. E, jūs ten taip pat sakėte, kad gerai, mes čia pažiūrėsime, ar yra kokių nors problemų ar jų nėra, pateiksime tinkamus pasiūlymus. Aš manau, kad komisija jau turi būti parengusi atitinkamą vaistinių medžiagų sąrašą, medžiagų, kurios kelia grėsmę sveikatai ir turėdami tą sąrašą mes po to galėtume daryti spaudimą valstybėms narėms, kad jos atitinkamai jo laikytųsi. Tuo tarpu valstybės narys dabar, kai tokio sąrašo nėra, sako, kad nieko negali padaryti. Taigi Komisija dabar jau yra gavusi atitinkamą patarimą iš parlamento, turėtų jo pasinaudoti. Antras dalykas, čia panaši situacija kaip su Volkswageno skandalu, kai yra bandymai atliekami vienomis sąlygomis, tai nieko neaptinkama, o kai kitomis, tai tuomet iš karto jaučiamas skirtumas. Taigi, Aš noriu paraginti komisiją atlikti tuos testus e, realiomis sąlygomis e, dėl cheminių medžiagų geriamame vandenyje ir, e, ir akivaizdu, kad endokrinės liaukas ardančių medžiagų aptinkama geriamajame vandenyje. Taigi yra apskritai e, geriamame vandenyje aptikta daugiau nei 300 vairių maistinių medžiagų, nes dabar teigiama, kad 160 vairių maistinių medžiagų aptinkamų geriamajame vandenyje ir dabar yra aktyviai reklamuojama gerti vandenį iš e, vandens čiaupo vietoj to, kad jis būtų perkamas butelius ir jeigu ten yra 160 įvairių vaistų medžiagų likučių, tai ar iš tiesų tai yra taip sveika. Taigi komisija turėtų sureaguoti į atitinkamus signalus iš parlamento. Ačiū. Vis dėlto norėčiau teikti, kad tas klausimas nėra toksai paprastas Žinoma, vaistinių medžiagų sutinkama vandenyje ir mes puikiai suprantame, kad šitas klausimas yra rimtas. Tačiau aš esu įsitikinusi, kad šiuo metu sveikatai tai nekelia realaus pavojaus. Pirmiausia, dėl to, kad tų vaistinių medžiagų kokybė, e, kiekis yra nedidelis, tuo labiau, kad yra priimtas atitinkamas gerimo vandens reglamentas, jo kokybės reikalavimai yra nustatyti. Ir Tačiau turint omenyje grėsmę, kad uh, uh, tų medžiagų gali atsirasti vis daugiau, tokia tendencija galbūt ir bus pastebėta, tačiau vis dėlto reikėtų turėti omenyje, kad šita stebėsena e, kainuoja ir reikia pagalvoti, kas e, sumokės už tai. Žinoma, Suprantame, kad problemą spręsti reikėtų, kol ji dar neįsisenėjusi, tačiau, kaip ten bebūtų, prireiks laiko išsiaiškinti situaciją valstybėse narėse, su, pasitarti su suinteresuotomis šalimis, kadangi kai kurios valstybės labai aktyviai stebi situaciją, intensyviai domisi šiais klausimais, mes E, palaikome kontaktus su tomis valstybėmis narėmis, tačiau šiuo metu galėčiau pasakyti, kad tikrai manome, jog šitas klausimas yra svarbus, reikia jo nenustumti į šalį, tačiau e, šitas klausimas yra sudėtingas ir reikia tinkamai pasiruošti jo sprendimui. Dėkoju. Ir paskutinis klausimas. Tai yra aštuntasis klausimas. E Laik Petrosilo byla. Ir patičinį klausimas. Grįžtame dar kartą prie kolegos klausimo, kurį jis aukščiau priminė. Mes parlamentui pateikėme informaciją savo atsakymę į klausimą tą pačią temą dėl to, kaip vykdomas tyrimas. Norėčiau pasakyti, kad komisija įvertins visas Italijos e, e, vyriausybės numatytas priemonės, kad koks. So we are in the process of action. Uh, it's... Kad uh, tas uh, minimas, minimo, ežero vandens kokybė būtų pagerinta. Iš tikrųjų, šito klausimu reikės domėtis ir ateityje. Ir tai bus daroma taip, kaip aš sakiau prieš tai, tačiau procesas dar nesibaigė. Aš mm, manau, kad jūs puikiai suprantate, kad mes negalime dabar paskelbti vykstančio tyrimo rezultatų. Ir tik norėčiau pasakyti, kad šitos bylos mm, stebėsena vykdoma ir toliau mes iš Italijos gavome šių metų balandžio mėnesį papildomą informaciją ir mes ją vertiname Ir kai atliksime šitą vertinimą, tuomet mes imsimės tolesnių veiksmų. Thank you very much. I think that Mr. Pedicini want to react. Pedicini, norėtumėt ką nors padurti? Tiesiog trumpai norėčiau pasakyti štai ką. Mes gavome informacijos iš vietos administracinės jos struktūrų, iš regiono ir žinau, kad bus siūloma e, numatyti tam tikras išimtis dėl maksimal, maksimalų leistinų teršalų kiekio. Tačiau vis dėlto mes turime turėti omenyje, kad pradėta pažeidimo procedūra ir piliečiai turi gauti atsakymą į šitą klausimą, kadangi jie iš tikrųjų už tą ežero taršą bokas savo sveikata. Todėl norėčiau paklausti, ar reikėtų kokiu nors papildomų priemonių, kuriamis būtų galima paveikti, pakeisti situaciją E, vietoje, kadangi dabartinės procedūros atrodo yra per ilgos ir nepakankamos. Jos reikalauja labai daug lauk laiko, bet to reikėtų prisiminti ir lobistų vykdomas e, rinkimų kampanijas. Ir prisiminti, kad yra didžiulis politinis užnugaris, kuriui pasitelkimo pagalbom rinkimų kampanijos metu. O jeigu kalbame apie e, sutarties pažeidimo procedūrą, tai turime prisiminti, kad dažniausiai vadovavimasi principu, jog teršėjas turėtų mokėti, o šiuo atveju moka e, vartotojas, pilietį. Todėl mes turėtume galvoti, kaip pakeisti šitą situaciją. Tuo labiau, kad praeitie matėme, jog sutarties pažymimo procedūros ne visada pagerina situaciją, kol tik pablogina. Dėkuoju. Šiek tiek esu nustebusi. Šiandien kol kas mes įgyvenime Europos tokį pilotinį e, bandomąjį projektą, dar nepradėtą oficiali sudėjus pažeidimo procedūrą, pirmiausia, mes atkreipiam valstybės narės dėmesį į problemą, o po to valstybė narė gali stengtis e, apsiginti, paaiškinti, kaip ji supranta tą nuostatą ir, žinoma, galbūt mes tos e, procedūros pabaigoje ir kreiptumėmės į teismą. Tai yra labai ilgas procesas, tačiau tas kreipimas į teismą turi būti pagrystas. Mes dažniausiai kreipiamės į nacionalinės institucijas, kadangi jos yra mūsų uh, kontaktiniai asmenys, mes pasiūlome paramą, pagalbą aiškinant direktyvos e, nuostatas, konkrečius straipsnius, sutarties e, e, direktyvos straipsnių dalis. Ir mes tiesiog reikalaujama, kad būtų laikomasi tų aplinkosauginių reikalavimų. O tai, ką jūs sakote, iš esmės yra tiesioginė valstybės narės atsakomybė, kadangi pastaroji turi imtis konkrečių priemonių užtikrindama gyventojų, gyventojų gyvenančių tam tikrame regione e, e, saugą. Taip pat e, turi užtikrinti, kad jie būtų apsaugoti nuo tiesioginio taršalų poveikio. Ir šiuo klausimu komisija negali tiesiogiai kištis, tiesiog neturi teisinių priemonių. Jeigu mes tai darytume, tai tiesiog uh, mes iš esmės pakeistumėme komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimo pusiausvyrą. Taigi tai yra, buvo valstybių narių atsakomybės arba kompetencijos klausimas, todėl aš siūlyčiau kreiptis į konkretaus regiono valstybės institucijos ir pareikalauti, kad jos atliktų viską, kad gyventojai tiesiog jaustųsi apsaugoti ir saugus. Thank you very much. Sorry, uh, Chair, can I just say, because my colleague uh, sort of gives an important advice. It's... Kolega dar priminė, kad pirmiausia reikėtų visas e, galimas procedūras e, išnaudoti nacionalinėme lygmenyje. Dažnai arba netgi dažniausiai pirmiausia nacionaliniu lygmeniu reikėtų protestuoti, ieškoti būdų ir galimybių e, kreiptis į nacionalinę teismus, siekiant, kad direktyva būtų įgyvendinta tinkamai. O jeigu tai yra nepadaryta, tuomet jau žvelgiame į europinį lygmenį. Tai taip pat galėtų būti vienas iš šios problemos sprendimo kelių. Uh, Manau, kad galime baigti šią diskusiją. Turime e, dar vieną klausimą, tačiau jį galima perkelti į kitą mūsų posėdį. Norėčiau paklausti, ar Žemės ūkio komiteto pirmininkas Sikerski ir Devi komiteto E, pirmininko, ar jie negalėtų ateiti e, į prezidiumą ir mes tada pradėsime aptarinėti kitą darbuotojas klausimą, o kol kas darome dviejų minučių pertraukėlę.